dėl nominacijos į vieną parlamentinį komitetą. Tai bus įtraukta į posėdžio protokolą. Jeigu niekas neprieštaraus, tai šita nominacija, šitas paskirimas bus laikomas patvirtintų. Ačiū dabar. Aptarsime